rezoliucijas. Diskusija baigta ir netrukus balsuosime. The... Taigi dabar balsuojame dėl senų rezoliucijų dėl Zimbabvės. Balsuojame dėl bendros rezoliucijos, kurią pateikė septynios politinės frakcijos. Pirmiausia, pirmas pakeitimas, kas už. Kas prieš? Susilaiko. Manau, kad, atrodo, kad reikėtų patikrinti, prašom patikrinti pirmojo pakeitimo balsavimo rezultatus. Pradedame balsuoti. Ar vis balsavote? Balsavimas baigiamas. Atmestas. Pone Gomes nori pateikti pakeitimą žodžiu. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau pasiūlyti ten, kur parašyta, kur kalbama apie Afrikos žmonių ir tautų hartiją, kur sakoma, Zimbabvė yra jos narė, tai vietoj to, kad sakyti, kad ji yra narė, reikėtų pasakyti, kad ją, kurią Zimbabvė yra ratifikavusi. Ar yra prieštaravimų? Atrodo, kad nėra prieštaravimų. Prašom balsuoti, kas už, kas prieš, susilaiko, patvirtinta. Dabar balsuojame dėl rezoliucijos pasiūlymo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar periname prie balsavimo dėl pasiūlytos rezoliucijos dėl Venezuelos. Balsuojame dėl bendrojo rezoliucijos projekto, vardinių balsavimų, pradedame balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau rezoliucijos projektas dėl Šiaurės Korejos. Pirmiausia, antroji dalis Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko patvirtinta. Septinta dalis, balsavimas atskirai, kas už, kas prieš, susilaiko patvirtinta. Dabar visas rezoliucijos projektas, vardinių balsavimų, prašom balsuoti. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. Turiu keletą pranešimų. Europos liaudės partijos frakcija prašo paskirti Elizabet Moričati žmogaus moterų teisų ir lyčių lygybės komiteto nare. Ar yra pastabų? Patvirtinta.